sveikinu puikia Taivano diplomatų komanda, kuri veikia visame pasaulyje ir pirmiausia Briuselėje. Dėkuoju pirmininkė. Labai ačiū, ponė Dios Temira. Diskusijos baigiamos, o dėl šio klausimo pranešimo balsuosime rytoj. Toliau pagal darbo tvarkę. vienos minutės pasisakymai. Pagal 150 darbo tvarkos taisyklę. Pirmajam suteiksiu žodį ponui Tekseirai. Dėkui pirmininkė. Tartautinės priekybos komitetas nagrinėja e, bananų sutarimą su PPU. Ir e, greitų metų bus balsuojama dėl šio klausimo per plenarinę sesiją. Būtent dėl e, muitų bananams padidinimo iš, importuojamis iš e, Latino Amerikos. Noriu pasakyti, kad atokiausi regionai, kaip kad Madeira, iš kurios aš esu kilęs kelia įvairių klausimų, ko mes norime iš šių regionų ar norime, kad kitos šalis laikytųsi tų pačių hygienos reikalavimų, tokių pat fitosanitarnių reikalavimų, kaip kad reikalaujama Europos rinkoje. Mes taip pat turime e, kažkaip sušvelninti žalą padarytą, nes kitokiu atveju ar galėsime pasakyti žmonėms paprasčiausiai keiskite savo gyvenimą, ieškokite kito darbo. E, nes e, matome, kad žmonės nebegalės užsimti dabartinę veiklą, nebegalės iš jos išgyventi. Mes galvodami apie tokius sutarimus turime pabandyti kažką padaryti, nes žmonės laukia iš mūsų tam tikrų veiksmų. Europoje sparčiai daugėja vyresnio amžiaus žmonių, kurių vienintelis pragyvenimo šaltinis pensija žmonės sąžiningai ir sunkiai dirbę visą savo gyvenimą išauginę vaikus mokėję mokesčius valstybei tikisi ramios ir orios senatvės. deja ne visiems šiems teisėtiems lūkesčiams lemta išsipildyti ypač europos žmonės tai pajuto per ekonominę krizę pensijos augant kainoms nedidėjo išaugo nerimas dėl senatvei atidedamų santaupų saugumo taip pat padaugėjo senolių kuriems reikėjo remti savo darbo netekusius vaikus o kai kuriose valstybėse kaip pavyzdžiui mano šalies lietuvos pensininkus nuskriaudė dar ir valdžia sumažino pensijas ir socialines išmokas. šiuo metu nemažai diskutuojama apie naują komisijos siūlymą svarstyti pensinio amžiaus vėlinimo galimybę tačiau labiausiai nerimauju dėl to kad nepateikiami sprendimai kaip užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą tolstant išėjimo į pensiją galimybei milijonai neturinčių darbo prieš pensinio amžiaus žmonių gali atsidurti skurdo spąstuose. nepakankamai įvertinta ir tai kiek leis žmonių sveikata ilgiau dirbti be to būtina atsižvelgti ir į tai kad moterys dažniau nei vyrai dirba mažiau apmokamus darbus dėl gimdymo ir motinystės vaikų neįgalių šeimos narių priežiūros praranda draudimines garantijas ir galiausiai gauna mažesnes pensijas. todėl raginu komisiją ir tarybą įvertinant spartų europos gyventojų senėjimą ieškoti ir kitų būdų kaip kaip užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas esamiem ir būsimiem pensininkams. Ačiū. Ačiū. Madam Husmenova. Dėkuoju dabar ponė Jusmenova. Ponas pirmininkė, kolegos. Šiandieną Bulgarijoje lapkričio 10 minimos dvi sukaktis - Berlyno sienos griuvimas ir komunistinio režimo žlugimas Bulgarijoje. Ši diena mano šalyje yra spaudos laisvės diena ir tai nėra atsitiktinumas. Tačiau mes turime daugiau galvoti, turime prisiminti e, toti, toli, totalitarizmo režimą, turime prisiminti jo aukas. Demokrat partija turi turėti mechanizmus, kaip kovoti su terorizmu, nepažeidžiant žmogaus teisių ir žiniasklaidos laisvės. Liberalus atsakas yra taip, tačiau tik tai jeigu mes e, sujungsime regioninius, nacionalinius e, tinklus į bendrą e, europinį tinklą. Figueda. Pastarojoje plenarnėje sesijoje aš perspėjau kad e, gali nutikti tam tikri vakarų, e, dalykai vakarų Saharoje. Daug žmonių žuvo, šimtas žmonių sužeista, penki šimtai žmonių dingo be žinios vakarų Saharoje. Taigi, ką daro europiečiai? Jie tiesiog sako, nurimkite, situacija sudėtinga, neturime kištis į ją. Tiesiog norime apginti europ, europinius interesus šioje pasaulio vietoje. Tačiau Pone Ašten, pone Ašten, juk iššūkiai yra labai aiškus ir mes turime reaguoti aiškiai ir greitai turime pasmerkti tokius įvykius ir pareikalauti, kad būtų prisimta atsakomybė. Kol tai nenutiks, mes tiesiog mažiname dvišalę priekybą ir toliau propaguojame susitarimą su Maroku. Taigi nežaiskime su žmogaus teisėmis. Prašau. Ponas Mergalskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad komisarė vis dar sėdi salėje, nes tai reiškia, kad ji domisi mūsų darbu. Tikriausiai ir anksčiau girdėjote, bet e, lapkričio mėnesį Rusijos žurnalistas buvo sumuštas e, prie namų Tikriausiai, ponė komisarė, girdėjote apie tai. Jam buvo sulaužyta koja, sulaužyti pirštai ir jisai buvo nuvežtas į ligoninę. Tai nėra pirmas išpolis, tokio pobūdžio išpolis, kuris vyksta į rytus nuo mūsų rytinių sienų. Lenkijos e, ekspertai Rusijos klausimais e, teigia, kad per pastarosius dešimt metų 300 žurnalistų mirė e, Rusijos federacijos teritorijoje. Tai kelia nerima, nes žodžio laisvė piliečių laisvės yra mums labai svarbu ES, taigi aš norėčiau, aš norėčiau paprašyti, kad kai jūs kalbėsite su draugais rusais, akcentuokite visomis progomis, kad tokių dalykų netoleruojame, kad tokie dalykai neturėtų vykti, nes tai užkerta kelią mūsų dialogui. Ačiū, ponas Pereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dabar norėčiau atkreipti dėmesį neregėtai tai rimtą situaciją vakarų Saharoje. Ten e, susidarė daug konfliktinių situacijų, kai e, žmonės bando protestuoti prieš tas aplinkybės, kuriuose jos, jie nebegali nei dirbti, nei gyventi. Mums čia reikėtų reaguoti. Tie žmonės turi galimybę patys priimti sprendimus. Amerikos policija praėjusią savaitę labai brutaliai sureagavo susidariusiomis aplinkybėmis. Labai daug įtampos e, susidarė, labai daug žmonių žuvo, labai daug buvo e, sužeista ir yra daug dingusių. Tai yra e, siaubinga kaip žinia, ES piliečiai ne, nebeturi teisės priartėti net prie to regiono ir mes nebegalime parodyti solidarumo su tomis, tais žmonėmis to regiono administracija imasi veiksmų, kurie negali būti priimtini. Mes turime stengtis, kad ten atsirastų demokratijos ženklų. Žurnalistai negali patekti į tą regioną. ES viduje mes turime apie tai kalbėti, nes tai, kas ten vyksta, yra gėdinga ir apgailėtina. Tyla, kuri dabar susidarė Europoje, turi būti nutraukta. Mes privalome stengtis reaguoti ir prieštarauti tam, kas vyksta pačiamis stipriausiamis priemonėmis. Borgecijo toliau. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti žvinių dėmesį, ypač parlamento dėmesį, į sprendimą, kurį neseniai, kuris neseniai buvo priimtas dėl komisijos įgaliojimų. Labą dieną, tarp kitko, komisijos narė. E, čia mes kalbame apie labai svarbę komisijos direktyvą dėl kovos su terorizmu. Mano nuomonė, mes negalime susitaikyti su tuo, kad uh, mes turime suprasti, kad turime visapusiškai apsaugoti žmonės, kurie nori e, įgyvendinti savo teisę susijusią su prieglopščio e, teisė ar pabėgėlių teisėmis. Aš turiu e, galvoje, kad reikia atskirti teroristinės organizacijas ir paprastus žmonės. E, Teisingumo teismo priimtas šis labai svarbus sprendimas suteikia teroristams apsaugą, kurios jie nenusipelno. Europoje per daug žmonių žūsta nuo teroristų. Negalime leisti, kad taip toliau atsitiktų. Todėl aš norėčiau paskatinti politi, politi, komisiją, kad būtų pateiktas pakeitimas šiai direktyvai ir nederamas e, jos interpretavimas būtų išvengtas, nes dabar iškyla e, abejonių dėl kovos su terorizmu Europoje. Sinclair. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Praeitą mėnesį Strasbūrė šis parlamentas balsavo dėl Europos biudžeto didinimo. Kalba eina apie tai, kad 2 milijonai papildomai bus skiriama pramogom, šampanui ir kitiems dalykams. Man atrodo, kad tai yra įžeidžiantis dalykas, turint omenyje ekonominę krizę dabar. Mano e, rinkiminėje apygardoje Britanijoje žmonės protestuoja prieš tai ir studentai išėjo į demonstracijas Londono gatvėse ir aš pritariu tokiems veikams. Studentai labai nukentės nuo e, taupimo programos. Mokymo e, mokesčiai ir auga ir e, trūksta vietų, didelis spaudimas infrastruktūrai. Taigi tikrai jų ateities galimybės yra užgneužiamos, būtent jie labiausiai ir nukentės. Pone pirmininkė, norėčiau perspėti. Jūsų arogancija išves daug žmonių į gatves, vis daugiau žmonių protestuos dėl to, kad socialiniai projektai nepas, nepasiteisina. Taigi skanau šampano, ponios ir ponai. Madame Basescu, is our, is our next speaker. Pone Basescu. Pone pirmininkė. E, lapkričio 8 dieną įvykusėme susitikime e, buvo 14 atstovų, tarp jų ir Moldavija. Turiu galvoje Dunojų susitikimą. Ten valstybės kalbėjo apie galimybę priartėti prie ES. Aš manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad iki metų pabaigos būtų priimti reikalingi dokumentai dėl e, atitinkamos plėtros strategijos. Aš galiu pasakyti, kad Europos komisija e, Baroso vardu e, įsipareigojo tiesiogiai paremti priemonių planą. Be kita ko, bus įmanoma rasti papildomų lėš, lėšų, papildomų resursų. Prisiminkime, kad yra iškelta speciali iniciatyva Dunojaus e, regionui. Ja reikia konkretizuoti ir kuo greičiau sukurti naują e, socialinę, ekonominę padėtį toje Europos dalyje. Ačiū. Now, senora Muniz Marija. Pone Muniz Marija. Labai ačiū, pirmininkė. Ispanų socialistų vardu norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl smurto bangos Maroke ir Vakarų Saharoje. Mes giname žmogaus teisės ir labai apgailestaujame dėl visų mirčių. Mes nedaug turime iškios informacijos apie tai, kas vyksta ir reikėtų, kad e, Maroko valdžia atliktų deramą tyrimą. Mes taip pat e, norime, kad informacija būtų skaidri Europos Sąjunga turėtų būti vieninga, bandydama užsitikrinti, bandydama palengvinti dialogą dabar vykstantį ir įtraukti Ispaniją, kadangi vyksta labai e, rimti dalykai, dialogas yra palaikomas, prasidėjo nauja darybų banga. E, Šis konfliktas tęsiasi jau daugiau kaip 30 mečius ir turėtų kaip galima greičiau pasibaigti, randant sprendimą priimtiną visoms šalims jungtinių tautų kontekste. Maroko vyriausybė vakarų Saharos atstovai taip pat turėtų tam pritarti, ir tai, nes jungtinių tautų kontekstas yra vienintelis forumas, kuris gali leisti sprendimą. Ponas Žiobro. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamentas jau daug kartų yra pasisakęs už e, žmonių teisės, žmogaus teisės, piliečių teisės. Ir mane pritrenkė tai, kad per paskutinę sesiją Strasbūre Europos parlamentas neužėmė pozicijos dėl būsimų vietos rinkimų Ukrainoje, nežiūrint e, labai neri, daug, didelį nerimą keliančios informacijos iš vietos šaltinių. Žinoma, kaip persikėjimo pozicija žurnalistai kad e, žinome, kad regionuose valdančioji partija imasi priešiškų veiksmų prieš opoziciją ir minėtus veikėjus. Man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų imtis e, tam tikros pozicijos ir kad taip nebuvo padaryta kelia susirūpinimą. E, e, nemažai parlamento narių kalbėjo labai pozityviai apie būsimus rinkimus, bet tai skiriasi nuo Lady Ashton. Uh, E, pareiškimų. Dabar ponas Kukanas. Ačiū. Ponas pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Europos komisija vakar patvirtino savo uh, strategijos šiems kitiems metams, kad plėtra yra geriausia strategija vakarų Balkanams. Taip pat komisija patvirtino, kad įvykdys savo įsipareigojimus paremti e, šalis šiame, šioje srityje. Norėčiau pasidžiaugti kai kuriais e, žingsnės, kaip kad vizų režimo panaikinimų e, daugumai to regiono piliečių. Lietkalnyje, kaip žinia, yra dabar jau kandidatė, ten pasiekta pažangos, pasiekta pažangos ir darybose su Serbija, tačiau tebelieka sunkumų, problemų, kaip kad e, dialogo atverimas tarp Serbijos ir Kosovo, tai yra būtina sąlyga stabilumui regione, taip pat trūksta pažangos dėl darybų susijusių su Makedonijos pavadinimu viskas tęsiasi per nelik ilgai. Mums reikia naujos vizijos, naujo požiūrio į Bosniją Hercegoviną. Mums reikia taip pat pradėti vizų liberalizavimo procesą Kosovui. Visais šiais klausimais turime parengti aiškę strategiją, turėti aiškę viziją, kad šis regionas galėtų priartėti prie ES, tai yra abipusis interesas. Dėkojame ponui Kukanui. Ponas Milano. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelį metų Marokas neigė, kad veda karą su vakarų Saharo žmonėmis. Dabar teigia, kad nėra neproporcingų priemonių imamasi tų, valsty, tų žmonių atžvilgių. Dabar matome žuvusius, sužeistus žmonės, kurie tiesiog reikalauja, kad galėtų gyventi savo teritorijoje negauname jokios informacijos, niekas nėra įleidžiama. Prancūzija, europarlamentarė, ne, ponia Myers ne, negavo teisės įvykti, į, į, įvažiuoti. Na ir tikimasi, kad jungtinės tautos ims, imsis tarpininkauti. Pone Ešten irgi pozicijos jokios neišsakė, nors jie atsakinga už užsienio politiką. Taigi parlamentas turi uh, imtis kažkokio, kažkokios tai pozicijos. Mes turime sureaguoti į Maroko veiksmus ir nutraukti bet kokios priekybos susitarimų dėrybas ir žuvinkystės susitarimus su Maroku. Ačiū, ponas Luhan. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mes E, šiandien kalbėjome apie labai svarbus dalykus susijusius su inovacijomis ir labai svarbu, kad mes paremtume priemonės, kurias būtų įgyventama visoje Europoje. E, Europos komisija labai gerai apie tai e, prašė. Partnerystė inovacijų srityje turi būti įgyvendama regionų srityje. Labai svarbu, Dėl to palaikyti diskusijas ir ieškoti partnerysčių e, su vietos administracija ir regiono administracija. Be to reikia veikti e, tarp valstybių narių per sienas. Tokiu būdu mums atsivers naujų e, vystimosi galimybių. Kiekvieno regiono darbot, politinėje darbotvarkėje tai yra svarbiausias klausimas. Aš galiu pasakyti, kad tokie dialogai kaip šiandien suteikia papildomos vertės regionams ir turėtume išsiaiškinti, kokių konkrečių e, iniciatyvų reikia vienam ar kitam regionui. Reikia bendrauti su, vietomis, e, su vietos valdžia regiono administracija, kad geriau suprastume kaip parengti tinkamesnę programą, e, patenkinančią visų lūkesčius. Ačiū. Köstinger. Ačiū, ponė pirmininkė. Seule e, tuoj prasidės e, didžiojo dvidešimtuko susitikimas. Vienas iš darbos vargės klausimų yra itin svarbus. eksporto mažinimas. Turiu galvoje raudonos žemės eksportą. Kinijai ta tema yra labai aktuali, tačiau tos eksporto mažinimas kelia daug grėsmės e, mažurims ir vidutinėms įmonėms Europoje, nes e, yra e, iškraipamos importo sąlygos. ES yra pasiekusi uh, daug technologinės pažangos ir tokia, toks importas mums yra reikalingas. Todėl reikėtų kalbėtis su kitomis didžiojo 20-ko valstybėmis, tokiomis kaip JAV ir Japonija, kad išreikštume aiškę poziciją šią temą. Sprendimas turi rastas labai greitai. Pone Tikau. ES piliečiai sensta. Todėl aktyvių gyventojų dalis mažėja. E, šiame kontekste valstybės narės turi greitai imtis priemonių užtikrinančių pensijų sistemos stabilumą. Ir turi būti reformuotos dabartinės sistemos. Tai būtų vienas iš sprendimų leidžiantis užtikrinti minimalų pajamų lygį. Tam juk reikia ka, užtikrinti, kad į darbo rinką patektų ne tik tie, kas dabar gali patekti į tą rinką. Ekonomikos krizė trenkė labai didelį smūgį mūsų žmonėms. Dėl e, e, įmonių iškelimo į trečiasią šalis darbo vietų e, skaičius sumažėjo, žmonėms tapo labai sunku e, išlaikyti darbo vietas, turėti nuolatinės pajamas ir mokėti į pensijų sistemą. Jeigu padidinsime pensijų amžių, tai e, jaunimo nedarbas tik dar labiau išauks. Ačiū. Mikolašik. Dėkui, dėkui pieknie, pane predsedo. Označila... Dėkuoju, pirmininkė. Maisto ženklinimas yra klausimas, kuris rūpi ES piliečiams. Turiu gerų žinių. Spalio 25-26 Slovakijos piliečiai gal netiek domėjosi tuo, kaip mes svarstome pirmą kartą Somer pranešimą, tačiau Nitros universiteto studentai žiniasklaida, maisto pramonės atstovai ir visuomenė įsitraukė į diskusijas. Buvo surinkti seminarai, jaunimas dalyvavo diskusijose. Ir netgi mūsų kolega Renate Zomer dalyvavo aktyviai e, šiuose renginiuose kartu su trimis e, europarlamentarais. Tai rodo, kiek daug gali nuveikti Europos parlamento nariai tiesioginė demokratijoje. Mes turėtume ne tik e, kalbėti apie tai, kad negalime išspręsti problemų Europoje. Norėčiau padėkoti Europos parlamento e, informacijos biurui Bratislavai, kuris atliko nuostabų darbą. Dėkoju, ponas Kelis. Mhm. Norėčiau atkreipti atve, e, jūsų dėmesį dar kartą į sakinėštienį atvejį, kaip žinia, ji buvo nuteista užmėtyti, myriop už, nu, užmėtant akmenimis Liepos. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, e, žmonės išreiškė savo protestą, vilkėdami specialiais e, marškinėliais, taip pat tarptautiniu metu vyko proces, protestai ir paskui Irano valdžia pakeitė mirties bausmę į pakorimą. Buvo pasirašyta labai daug peticijų visame pasaulyje. E, ponas Sarkozy, prancūzijos prezidentas, e, asmeniškai e, įsikišo ir mirties bausmės įvykdymas nebuvo įvykdytas ir lapkričio 3, kaip kad buvo numatyta. Tačiau E, Irano valdžia vis tik tai ketina įvykdyti jai mirties bausmę. Bet aš norėčiau paraginti Europos parlamentą pasisakyti prieš šią e, bausmę ir e, kovoti su žmogaus teisų pažeidimais visame pasaulyje. Dėkui. Ponas Kelis buvo paskutinis kalbėtojas pagal šį darbo tvarkės punktą, o dabar periname prie kito klausimo. Tai yra Tomo man pranešimas, demografinės problemos ir